dokumentas, rengiant testinius e, dokumentus vystomą bendradarbiavimo tema ir ruošiantis kitai finansiniai perspektyvai. Ačiū ponė Reding, baigėme diskusijas šiuo klausimu, balsavimas vyks rytoj 12 val. Dabar mūsų darbo tvarkėje ponios Volis pranešimas politinės galimybės sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms. Žodis e, poniai pranešėjai keturioms minutėms. Pirmininkė, kalbėjome apie šį klausimą dar prieš dešimt metų. Dabar atėjo laikas imtis veiksmų, reikia suteikti postumį vidaus rinkai, reikia, kad ji galėtų imtis papildomų sandorių ir laikas tam atėjo dabar. E, mes e, siūlome pasirinktinę priemonę, taip pat naujas galimybės įmonėms, piliečiams ir manome, kad tai gali būti naudinga. Mes taip pat uh, sakome, kad kita, at, kitame etape reikia ta, taikyti griežtus reikalavimus, reikia kur kas geriau apsaugoti vartotojus, negu kad dabar tai yra daroma valstybėse narėse. Reikia, kad naujos priemonės būtų lengvai suprantamos. Uh, lengvos naudoti MVI ir e, pasirinkamasis kontraktas gali būti tokia priemonė ir ji nepakenks nacionaliniams teisės aktams. Procesas turi būti pagrįstas žiniomis, turi būti atliktas poveikio vertinimas ir parlamentas turi visapusiškai įsitraukti į naujų priemonių tvirtinimą. Kaip sakiau, laikas kalboms praėjo, reikia žengti į priekį. Kai kas nervinasi ir sako, pasitelkime tik tai e, įrankių dėžutės principą. Bet e, tie, kurie propaguojate šią mintį, būkite atsargus. Aš e, įtariu, kad tokia priemonių dėžutė rinkinys be pasirenkamosios priemonės gali kur kas labiau kištis į nacionalinę teisę negu kad siūlomos priemonės e, su pasirenkamąją priemonę, kuri yra savanoriško pobūdžio ir nepažeis nacionalinių teisės aktų. Mes e, turime užtikrinti preventyvų teisingumą piliečiams ir įmonėms ir taip pat turime e, sakyti, kad mes e, dabar suteiksime priemonę, teisingą priemonę, kuri leis mums aukti. Gana kalbų, pereikime prie darbų. Ačiū. Ačiū poniai Volis, spontaniškos diskusijos, žodis ponui Ballasarė, prašom. Grazie, prezidente. Gentile komisarė, mi kongrat. Dėkuoju. Komisarė, pranešėją. Norėčiau pirmiausia pasveikinti Jūs pranešėją parengusią e, pranešimą, kurio visam turiniui pritariu. Pasirenkamoji priemonė, o paskui galbūt reglamentas gali užtikrinti sutarčių teisės vienodą taikymą kol kas pasirenkamoji priemonė nepakeis sutarčių teisės e, valstybėse narėse. Tai bus tarsi alternatyva, kuri leis laisvai pasirinkti sutarties šalims. Todėl aš pritariu minčiai, kad reikėtų pirmiausia kalbėti apie Kai kas savo, kad reikia kalbėti tik apie elektroninius e, sustarimus sutartis, nemanau, kad reikia daryti skirtumą tarp elektroninių ir kitų e, susitarimų. Mes turėtume pirmiausiai užtikrinti deramą teisinį e, pagrindą e, realiai bendrijos teisiai. Ačiū. Ačiū, ponė Regner. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė Reding. Europos e, sutarčių teisės vizija yra tikrai džiugus dalykas, tačiau viso to rezultatas turėtų būti šiokia tokia nauda europiečiams, nes kitaip mes dirbame dėl pačio darbo, o ne dėl rezultatų. Turime daugiausiai galvoti apie silpniausius vartotojus apie ką ir reiktų kalbėti. Pone Volis siūlo pasi, galimybę pasirinkti instrumentus, tačiau vartotojams tai yra labai sudėtingai suvokiama ir jie tikrai nesupras iki galo, kuomet kokią teisę reikti naudoti, o tokiomis galimybėmis daugiausia pasinaudos didžiosios įmonės. Tikrai netėjo laikas e, pasakyti, kad šis pasirenkamasis instrumentas yra e, galutinė priemonė. Reikia daugiau galvoti apie pasirinkimų dėžutę ir apie šią išeitį. Ačiū. Ačiū ponė Reigner. Dabar žodis ponui Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Ačiū. Pirmininkė ponė komisijos narė, kolegos. Noriu padėkoti poniai Volis už šį tikrai drąsų žingsnį. Nežinau, koks bus tolesnis šios iniciatyvos likimas, bet mes tikrai turime uh, siekti užtikrinti teising, sažiningesnę ir, ir, ir palankesnę padėtį Europos vartotojams, kad jie galėtų pirkti tokiomis pat sąlygomis savo šalyje kaip ir kitur kalbant apie e, susijusius e, tarptautinės teisės e, aspektus, siūloma sistema, kuri galiotų Europos Sąjungoje. Tai įdomi idėja, tačiau nemanau, kad ji yra gyvybinga. Tikriausiai teks, sus, tai susiję su skirtingų teisinių sistemų egzistavimą, bet galima pabandyti, nieko neprarasime. Uh, Ačiū, ponia Paška. Kolegė Roitova baigs diskusiją. E, kalbama apie pasirenkamą priemonę. E, šis pasiūlymas turi tam tikrų trūkumų. Reikia galvoti apie E, sutartis, kurios 60 e, procentų jų žlunga tarptautiniu mastu, kai yra sudaromas. Reikia nepamiršti įvairiausių aspektų vartotojų teisių, principų, mokesčių e, režimų šalyse, taip pat licencijavimo. Ir e, jeigu pasižiūrėsime į tam tikrus šimtą atrinktų projektų, mes matysime, kad 50 iš vis nėra rinkoje. Ir e, taip pat reikia mm, galvoti, ar bus tos pasirenkamoji priemonė išversta į visas kalbas, bet tai yra tik viena problema, yra ir kitų. Dėkoju, poniai E, Roitovai, dabar komisijos vicepirmininkė Reding apibendrins diskusiją. Dėkui, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Dianai Volis. Taip pat e, Hans-Peter Martin už darbą rengiant šį puikų pranešimą. Mes išgyvenome uh, pasaulinę ekonomikos krizę ir vidaus rinką dabar reikia sustiprinti. Mums reikia vidaus rinkos, jeigu norime užsitikrinti augimą, naujas darbo vietas ir inovacijas. Kokia dabar padėtis? E, vienas iš keturių, viena iš keturių įmonių tik tai prekiauja tarptautiniu mastu. Ir tos įmonės, kurios užsima tarptautinę prekybą, apsiriboja tik tai prekyba su keliomis valstybėmis narėmis. Kitaip tariant, jos nepasinaudoja galimybėmis e, pasitelkti vidaus rinką. O kokios pasiekmes vartotojams? Jie negali taip pat pasinaudoti e, vidaus rinkos privalumais. E, maždaug 61 procentas užsakymų elektroninių E, neįvyksta iki galo, nes bandoma juos padaryti tarptautiniu mastu, bet e, vidaus rinka neveikia, yra įvairių kliučių ir tos sutartys yra nebaigiamos. Tai nenaudinga vartotojams. Todėl komisija yra pradėjusi konsultacijas dėl e, galimybių sutarčių teisės srityje. Ji reaguoja ir Europos parlamentas reaguoja į mūsų šią iniciatyvą savo pranešimu. E, vidaus rinkos problemos iš dalies yra susijusios su skirtumais e, valstybių narių sutarčių teisėje. Yra ir kitų trūkumų. Tačiau neseniai Eurobarometro klausa parodė, kad e, svarbiausios e, kliūtis yra susijusios su sutarčių teisėmis tarp 11 kitų kliūčių. Taigi mums reikia iš tų kliūčių, reikia tas kliūtis pašalinti palaipsniui ir pradėkime nuo sutarčių teisės. Parlamente diskutuojama šiuo klausimu jau dešimt metų, bet e, ekspertai nepriklausomi diskutuoja tris dešimtmečius. Ir mes niekuomet nepasinaudojame tais pasiūlymais, kurie buvo anksčiau pateikti. Dabar aš sutinku su pranešėja, kad atėjo laikas veikti ir pagalvoti, ką pozityvaus galime nu, nuveikti. E, žaliojoje knygoje yra pateikta įvairių pasiūlymų Ir taip pat kalbama apie pasirenkamąją priemonę, tai reiškia, kad nebus suderinimo, bet vartotojai ir verslas galės pasirinkti ir tokiu būdu pasitelkti Europinę sistemą. E, priemonė e, ši galėtų būti taikoma e, sandoriuose tarp verslo subjektų ir verslo ir vartotojų. Tai apimtų pardavimo sutartį sutartis, e, skaitmenio turinio teikimo sutartis ir kai kurių paslaugų teikimo sutartis. Ir parlamentas labai gerai pastebėjo, kad bet kokia būsima priemonė, bet kokia turėtų ypatingai apsaugoti vartotojus, netimti iš jų apsaugos galimybės. E, tokios galimybės, e, kokią suteikia nacionalinė teisė jiems. Tai yra būtina sąlyga. Jeigu mes to neužtikrinsime, tai mūsų bet kokios pastangos žlugs. Dabar galiu pasakyti, kad gegužės trečią dieną komisija paskelbė tikslingumo analizės išvadas, taip pat Europos sutarčių teisės ekspertų išvadas. Mes e, suinteresuotus asmenis pakvietėme pateikti savo uh, išvadas, e, analizuosime viešų konsultacijų rezultatus ir pasirengsime išsamiam poveikio vertinimui. Žiūrėsime, kokie yra žingsniai geriausi krizės laikotarpiu, e, suteikti naują postumį rinkai, vidaus rinkai, kuriant naujas darbo vietas, užtikrinant didesnį augimą plečiant rinkas smulkioms e, ir vidutinėms įmonėms, e, užteikia, suteikiant vartotojams didesnį, didesnės pasirinkimo galimybės. Ačiū. Dank, Frau Reding. Ačiū, ponė Reding. Baigime diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas vyks rytoj vidudienį. Kitas darbo atvarkės klausimas. Ponios Hirš pranešimas Europos bendradarbiavimas.